Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to all of you who... Labadiena, ponios ir ponai, ačiū visiems susirinkusiems į posėdžio pradžią. Tikiuosi, kad kiti nariai susirinks šiek tiek vėliau. Darbo tvarkę visi gavote prieš posėdį. Na ir prieš patvirtinant darbo tvarkę šiandienai ir rydienai norėčiau protokolui pareikšti mūsų liūdėsi dėl vieno iš mūsų narių mirties. Ponas Sienas Nilsonas mirė kovo 13 dieną, jam buvo 69 metai. Po to, kai jis dirbo Ostrasundo tarybos pirmininku, ponas Nilsonas tapo parlamento nariu 2011 metais ir buvo perrinktas 2014 metais. Jis buvo socialistų ir demokratų frakcijos narys. Jo darbas komitete, jis taip pat be tų darbų ir transporto komiteto narys atspindėjo jo siekia atstovauti regionus, kurie yra toli nuo sostinių. Jis, jis buvo geras kolega ir labai malonus žmogus ir mums jo truks. Dabar prašau kartu su manimi minutės tyla pagerbti į pagerbti poną Nilsą Labai ačiū. Toliau perima prie savo darbo. Ar galime patvirtinti darbo atvarkę, ar turite kokių pastabų ar klausimų? Jeigu ne, tuomet dirbsime pagal darbo atvarkę ir toliau tvirtiname ankstesnių posėdžių protokolus. Posėdžių vykusius sausio, vasario mėnesį posėdžių protokolai pateikti internete ir aš siūlau, kaip visada, jeigu nebus jokių prieštaravimų pareikštų šio posėdžio metu, protokolai bus laikomi patvirtintais. Toliau pirmininkės pranešimai. Turiu informuoti Jūs, kad kovo 9 dieną dalyvavau sustikime, kurį surengė pirmininkaujantį Bulgariją Sofijoje. Jis buvo skirtas daugiametės finansinės programos ateičiai. Dalyvavo atstovai iš visų valstybių narių, daugiausia tai buvo finansų ministrai, taip pat regionų komiteto nary, nary, e, pirmininkas ponas Lambert, e, Europos audito rūmų pirmininkas ponas Lėnė ir komisijos narys Otinger. Diskusija buvo labai įdomi ir mūsų kolega Jan Olbrich pristatė Europos parlamento pranešimą apie daugiametės finansinės programos ateitį. O aš pristačiau regi komiteto nuomonę, poziciją dėl finansinės programos ateities, kuri buvo pagrįsta mūsų nuomonė, patvirtinta mūsų komitete. Kaip sakiau, diskusija buvo labai atvira Matome, kokie egzistuoja nuomonių skirtumai tarp valstybių narių ir kokie sunkumai kyla siekiant formuoti poziciją taryboje dėl DFP. Informacija, kurią pateikė panas Oettinger, buvo gana riboto pobūdžio ir mes tikimės ir mes laukiame ir toliau pasiūlymo dėl daugiametės finansinės programos, kas turėtų būti padaryta kovo, e, balandžio, gegužės antrą dieną. Nematau ne vieno vicepirmininko, todėl informacija apie delegacijos vizitą į Šiaurės Ariją bus pateikta ateityje, galbūt rytoj. Na, toliau Kitas darbo tarkės klausimas yra pranešimo projektos svarstymas Sanglodos politika ir žiedinė ekonomika. Mūsų pranešėjas yra ponas Škarlets. Jis pristatys pranešimo projektą. Tik nedersant ir suteikiu jam žodį, prašom. Ačiū, ponė pirminkė. Norėčiau kalbėti toliau kroatų kalbą. Ir Užsidėkite, prašom, ausines. Dragi kolegice į kolegę. Pripre... Pane pirmininkė, mėly kolegos, pagal pranešimo projektą, kurį turite, e, yra pateikti pasiūlymai. Jie pateikta 24 vasario, noriu sausio. Noriu padėkoti visiems už jūsų įnašus. Jūsų pastabas buvo labai naudingos, rengiant šį pranešimą. Per paskutinės diskusijas padarėme išvadą, kad žiedinė ekonomika yra naudinga mūsų ekonomikos transformavimui į žiedinę ekonomiką, siekiant užtikrinti tvarų vystimasi ir siekiant tikslų kurti darbo vietas vietose, stiprinti ekonomikos konkurencingumą ir E, konkuruoti pasaulyje. Žiedinė ekonomika leidžia visą tai pasiekti ir leidžia išlaikyti produktų vertę ir taupyti žaliavas. Aštuoni milijardų tonų e, žaliavų yra perdirbama kasmet, bet tai tik tai 6 procentai visų medžiagų. Ir tuo pat metu perdirbame 2,2 milijardų tonų e, atliekų ir perdirbimo dėka jie išlieka ekonomikoje. Dar 5 milijardai tonų galėtų būti žaliavomis, kaip žaliavos panaudotos Europos ekonomikoje. Ir e, taip pat svarbu užtikrinti žaliavų kūrimą, generavimą. Na ir pagal dabartinę politiką jau yra paskatos kurti tą žiedinę ekonomiką. Ir jau dabar tiesiog ir netiesiogiai, netiesiogiai prisigėma, prisigėma prie to žiedinės e, ekonomikos kūrimo. Pranešimas susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, kalbame apie esamą politiką, apie esamą situaciją, apie potencialą žiedinė komikai. Antroje dalyje kalbame apie priemonės, kurios egzistuoja mūsų sanglaudos politikoje, kurios galėtų sustiprinti mūsų politinių tikslų įgyvendinimo našumą. Ir paskutinėje dalyje kalbame apie ateitį, siūlomi sprendimai tam, kad sanglaudos politika būtų sustiprinta kaip vieša ES politika, gyveninant bendrus tikslus ir siekiant žiedinės politikos tikslų. Tai yra nauja ekonominė paradigma, kuri turėtų tapti e, Europos masto politika ir turi būti remiama e, viešojo sektoriaus. Taip pat <clears throat> reikia įdėkti dar papildomų priemonių, kad pasiektume šių tiesioginių ir tiesioginių tikslų. Reikia pabrėžti tą potencialą, kuris egzistuoja ir peržiūrėjus mūsų e, e, veiklos metodus būtų galima siekti didesnių tikslų. Regionai pripažįsta savo strategijoje žiedinės ekonominės svarbą. Ir svarbiausia čia ir suformuluoti tuos tikslus, kurie būtų palankus žiedinės ekonomikos plėtrai. Ir tai padėktų įgyvendinti žiedinės ekonomikos potencialą ir nugalėti regionus kliūtis, kuriamis susiduria regionai. Tokie žiedinės ekonomikos aspektai, kaip pavyzdžiui, darinimas ar perdirbimas e, atliekų turi čia prisidėti. Reikia panaudoti vietos, regioninius ir e, nacionalinius administracinius išteklius, reikia pabrėžti e, atliekų hierarchijos svarbą ir E, reikia panaudoti viešojo sektoriaus ir e, savivaldybių pajėgumus. Visą tai turėtų būti pozityvus pavyzdys visiems e, subjektams šalyse, savivaldybėse yra daug projektų, kurie sukuria pridėtinę vertę, žalių darbo vietų sukuria ir kuria naują žaliavų rinką. Reikia geriau sekti, kaip panaudojamas viešosios lėšos šioje, šioje srityje. Reikia siekti Europos tikslų gyvenimo. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad regionai yra svarbus žiedinės ekonomikos, pras, ekonomikos prasme, nes tai leidžia visiems subjektams uh, plėtoti savo ekonominius pajėgumus ir geriau, geriau išnaudoti potencialą žemės ekonomikos e, žengimo link. Ačiū kolegoms už jūsų padė, e, paramą kol kas ir lauksiu tolesnės diskusijos. Ačiū. E, dabar prašom kolegos, ponas Bogovič pirmas. Najprej čestitke kolego Škarlico. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Škarlets, parengus šį pranešimą. Manau, kad puikiai pavyko apibūdinti žiedinę ekonomiką, pavyko pabrėžti, kokia svarbi šių požiūrių yra sanglaudos politika. Tai siejasi ir su mūsų ateities e, vystimosi paradigma, o mūsų užduotis e, visą tai gyvendinti tikrajame gyvenime, nes tai leis kurti naujas darbo vietas, bus sudarytos naujos galimybės, galėsime spręsti su klimato kaita susijusias problemas, kurios tampa vis skubesnės. Visai neseniai buvo net neįmanoma laikytis tokios su žiedinė ekonomika susijusios filosofijos, bet dabar įvyko poslinkis ir yra kiti dokumentų rinkiniai susijęs su šia tema. Vietos regionės valdžios institucijų vaidmuo itin svarbus, todėl manau, kad šiame pranešime turėtų būti skiriama daugiau dėmesio vaidmeniui, kurį gali atlikti savivaldybės ir regioninė valdžia. Kalbame ne tik apie mūsų politikos įgyvendinimą, bet apie tai, kad ši politika turi būti gyvendinama ir vietos ir regioninių lygmenių. Kai kuriuose šalise iš tikrųjų yra ir savo žiedinės ekonomikos strategijos. Sanglaudos politika daro teigiamą poveikį ir kai kurioms kitoms sritims pranešėjas tai minėjo, pavyzdžiui, atliekų tvarkymas. Norėčiau Taip pat e, priminti apie žemės ūkį. Žemės ūkio srityje yra ekologiškų produktų pramonė ir tai yra labai svarbus e, elementas žemės ūkija. Jo finansavimas e, yra daugiau nei milijardų eurų ir yra naudojamos natūralios medžiagos, kuriomis turėtume uh, ateityje pakeisti iškastinių kūrą. Taip pat turėtume skirti daugiau dėmesio miškininkystei e, žiedinės ekonomikos srityje, jos modelis taip pat turėtų būti taikomas ir šiuo atveju, naudojant medieną e, daugiau e, ir turėtume taip pat atkreipti dėmesį didėjantį išmetamą CO2 kiekį ir didinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį. Pabrėžiama, kaip sakasi veiksmingai naudoti energiją. Aš esu iš Slovenijos ir turiu pasakyti, kad daugelis pastatų mm, Slovenijoje buvo modernizuota, pasinaudojant sanglaudos fondo lėšomis. E, juose dabar energija vartojama daug veiksmingiau, taip galime padėti bendruomenėms mm, vietos lygmenių kurti savo energijos efektyvumo planus. Taip pat neturėtume pamiršti apie miestų vaidmenį žiedinėje ekonomikoje. Žinoma, pateiksiu ir kelis pakeitimų pasiūlymus, kurie e, susijęs su regionų ir kaimo vietovių vaidmeniu, nes e, didžiausias biomasės kiekis yra pagaminamas ir panaudojamas kaimo vietovėse. Todėl turėtume atkreipti dėmesį į sanglaudos fondo ryšį su kitais su žiedinė ekonomika susijusiais principais. Turėtume kurti naujas žaliasias darbo vietas kaimo vietovės, vietovėse, kad e, juose gyventų daugiau žmonių. Šitaip galėsime užkirsti kelią žmonių e, išvykimų iš kaimo vietovių. Dar kartą sveikinu parengus šį pranešimą, pateiksiu pakeitimų. Ačiū. Dabar ponia Malkova. Ďakujem pekne za slovo. Ja budem pokračovať asi tam, kde skončili moji pred... Ačiū labai. Pratesiu anksčiau įsakytas mintis. Pranešėjas tikrai parengė puikų pranešimą, kuris yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Taip pat e, pritariu, kad perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra puikiai galimybė mūsų savivaldybėms e, artimiausių metų. Todėl e, turime visą tai paversti praktiką, parengdami tinkamus teisės aktus. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos turėtų būti remiamas tose vietovėse, kuriuose iš tikrųjų galima ją įgyvendinti. Vadinasi, vietos ir regioninės valdžios institucijos turėtų dalyvauti šiame procese. Jau yra pavyzdžių, kai mažosios savivaldybės rengia savo strategijas, e, tampa nepriklausomomis energijos e, prasme, jų praktinės žinios e, iš tikrųjų labai naudingos. Tai reiškia, kad vietos valdžias savivaldybės būtina įtraukti rengiant tokias strategijas ir jos taip pat gali rengti savo strategijas. Jeigu norime gyvendinti žiedinį ekonomiką vietos lygmenių, turime skatinti energijos tvarumą ir e, regionės ir vietos valdžios institucijų nepriklausomumą, kad e, energija ir šiluma būtų gaminama iš atsinaujinančių energijos e, šaltinių, galima perdirbti savivaldybių atliekas biodujų dujų E, jėgainėse, galime taip gaminti biodujas ir trašas. E, neseniai lankiausi e, Slovakijos rytuose ir mačiau, kaip biodų jėgainė gali padėti kurti darbo vietas, jas išlaikyti. Tai yra paremta tvarumą vietos lygmenių, kuriant naujas darbo vietas, tai labai naudinga mūsų ekonomikai. Be to dabar e, generuojama labai daug e, plastiko, e, turėtume galvoti apie plastiką vandeninuose, jūrose ir gyvendinant sanglautos politiką reikia keliais lygmenimis skatinti uh, plastiko atliekų kiekio mažinimą. Taip pat turėtume skatinti perdirbimą, nes žinome, kad e, daugelis sąjungos valstybių vis dar e, utilizuoja plastiką savartynuose. Bet to turėtume paminėti e, stiklą, tekstilę, statybos medžiagas ir kitus produktus. Turėtume kalbėti ne tik apie plastiką. Taip pat norėčiau pritarti tam, kad mes turėtume taip pat apsvarstyti galimybę įtraukti žiedinę ekonomiką į mūsų sanglaudos politikos tikslus po 2020 metų, nes daugelis sanglaudos politikos priemonių susijusios su žiedinės ekonomikos principais. Vadinasi, jeigu pavyktų tai gyvendinti praktiškai, tai um, padėtų įgyvendinti ir visus šiuos tikslus, kurie turi būti aiškiai apibriežti. Ačiū už būsimą bendratarpiavimą, pateiksiu ir savo pakeitimų pasiūlymus. Ačiū dabar, ponė Tomašič. Ačiū labai. Manau, turėtume persvarstyti. Turėtume persvarstyti pavadinimą nes juk reikia galvoti ir apie pasakmes. Na, ekspertai sutarė dėl vieno dalyko. Tai yra pasenęs požiūris šio laikinėje visuomenėje nebereikėtų taip elgtis. Būtent todėl praeitų metų pabaigoje ES parengė žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį. 24 milijardai eurų yra skiriama įmonėms, kurios pasirenka žiedinės ekonomikos modelius pereimas prie žiedinės ekonomikos yra didelis iššūkis valstybėms narėms, nes dar yra e, didelių sisteminių poreikių, kur, po, pokyčių tiksliau, kurie mūsų laukia. Reikia įgyvendinti, numatyti standartus, tikslus ir glaudžiai tęsti jų, tiksliau glaudžiai sekti jų įgyvendinimą. Aš norėčiau pasveikinti poną Škerlets ir tai, kad daromas ryšys tarp žiedinės ekonomikos ir sanglaudos politikos. Na, o pati asmeniškai dar norėčiau pasakyti, kokie svarbus yra ekonominiai instrumentai bei e, jų e, atsipirkimas, taip sakant, ir žalesis vadinamas mokestis už, pavyzdžiui, už pakuotės. Gal net ir kitų alternatyvų yra bendroje rinkoje labai palanku yra inovacijas skatinti šioje srityje. Taigi reikia keisti vartotojų įpročius, kad būtų rušiuojamos atliekos, jos perdirbamos arba mažiau tiesiog vartojama. Buvo numatyta tokių veiksmingų sistemų, tačiau didelės revoliucijos tai rinkoje nepadarė. Tos sistemos yra paremtos e, suvartojimų, tiksliau išmetamų šiukšlių kiekiu. Tai čia būtų namūkio atliekos, e, įpakavimas, buteliai. Ir tokia sistema puikiai veikia, prisidedame prie CO2 išmetimo mažinimo. Mes galime tokias sistemas Europoje įdėkti, na, o finansavimo priemonės galėtų būti rastos iš horizontas 2020 ir sanglaudos politikos. Uh, Artimiausioje ateityje, ko gero, tikslas turėtų būti mūsų perdirbimas ir visos iniciatyvos, kurios yra susijusios su tuo, kad būtų žiedinės ekonomikos modeliai naudomi. Dabar žodis šešėliniam pranešėjui, ponui Jakovčičiui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau ir aš sudalyvauti šioje diskusijoje, pono Užtrevičiaus vardu pasisakyti. Nes Petras negalėjo atvykti į posėdį šiandien, taigi jis manęs paprašė jum pristatyti savo mintis dėl pono Škerlets pranešimo. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Škerlets parengu šį pranešimą. Manau, kad tai yra labai naudingas dokumentas, kurio dėka pagaliau bus nustatyti tam tikri svarbus principai žiedinės ekonomikos e, sričiai. Tam tikri dalykai e, šiame pranešime nurodyti yra tikrai labai įdomus. Ir aš būtent į tai norėčiau atkreipti dėmesį. Bet e, dar norėčiau pasakyti, kad Alde visapusiškai palaiko tokį pasirinktą požiūrį. Mes neįsivaizduojame, kaip galima būtų kitokį požiūrį pasirinkus perėti prie žiedinės ekonomikos. Dabartinėje Europos ekonomikoje yra išteklių, tačiau e, mūsų laukia didžiuliai ištekliai susijęs su gamtiniais ištekliais. Na ir atliekos galėtų būti vienas iš tų išteklių potencialiai. Kaip žinia, didelė dalis atliekų yra pagaminama ir perdirbama Kinijoje. Tačiau situacija dabar keičiasi ir mums dėl to e, gali kilti problemų. E, todėl reikia veikti greitai ir tinkamai. Ir jeigu dabar turėtume tuo pasinaudoti, šio, šioje srityje e, veikti ir pasinaudoti, pavyzdžiui, viešo privat, ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo modeliais. Žiedinė ekonomika galėtų tikrai labai naudinga būti ir šioje srityje. Na, o sangl, kas dėl sanglaudos politikos, kaip mes žinome, nepa, nepaisant e, visų kontroversiškų klausimų susijusių su atliekų valdymu, ypatingai Kroatijoje, sanglaudos politika vis dėlto turi, būt, turi dalyvauti atliekų valdymo procesuose. Aš esu įsitikinęs, kad regioninis lygis yra tinkamiausias lygmuo žiediniai ekonomikai kurti nes būtent regionuose mes galime tokio tipo išteklius geriausiai panaudoti. Tai yra atliekas kaip išteklius panaudoti, jas perdirbti. Čia mes norėtume papildymą tokį pasiūlyti. Ex ante iš ankstinis paramos įsėjimas turėtų būti čia numatytas. Tikrai reikėtų apie tai pagalvoti. Mes norėtume ir toliau tikėti, kad vis dėlto galima siekti pažangos šioje srityje ir pasinaudoti galbūt net kitomis egzistuojančiamis finansinėmis priemonėmis. Taip pat EIB investicijomis galėtume pasinaudoti tam, kad paskatintume savo ekonomiką pereiti prie žiedinės ekonomikos modelių. Na ir pabaigai pasakysiu vieną konkretų dalyką. Manau, kad sanglaudos politikos e, dėka reikėtų pabrėžti regioninės politikos svarbą, nes nacionalinės valstybės narės vieno e, centriniai valdžios lygmenis nieko vieni negalės padaryti. Reikia bendradarbiauti su regionais, regioninės valdžios lygmenimis. Tik tai e, savivaldybėms e, dalyvaujant e, regionių lygių galima šią problemą tinkamiausiai spręsti. Tai yra atliekų valdymo problemą spręsti. Tik tai taip mes galėtume sėkmingai prisidėti prie žiedinės ekonomikos modelio plėtojimo. Dėkoju. Kitų šešėlinių pranešėjų nematau. Ar jūs norėtumėte pasakyti? Pone Demato, prašau. Aš vietoj kolegės Dinolfi pasisakysiu. Ji negalėjo atvykti šiandien į posėdį. 2015 metais komisija patvirtino priemonių rinkinį dėl žiedinės ekonomikos tam, kad e, būtų e, teikiama pagalba Europos įmonėms ir piliečiams perinant prie stipresnės ir žiedinės ekonomikos, tam, kad būtų taip pat e, būtų stiprinamas pakartotinis medžiagų perdirbimas, panaudojimas. Taigi, Šis pranešimas labai svarbus, žiedinės, žiedinė ekonomika yra skirta 5,5 milijardo. Na, o veiklos programuose panaudojimų lėšų vertinimas labai svarbus, taip pat ir valstybėse narėse tam, kad galėtume pradėti diskusijas dėl laikotarpio po 20 metų. Labai svarbu yra įvertinti ir sinergiją tarp sanglaudos fondų ir 2020 20, e, horizonto programų. 150 milijardų eurų įnumatyta sinergijai valstybėse narėse. E, kai valstybės narės investuoja į žiedinės ekonominės projektus. Pranešimo projekte kolega tikrai labai tokią bendrą globalę viziją pristatė žiedinės ekonomikos, bet šie procesai yra daug platesni negu kad vien tik tai atliekų perdirbimas. Tai apima ir žaliuosius konkursus, viešosios pirkimus ir atsinaujinančius energijos šaltinius ir mokslinius tyrimus, plėtrą, inovacijas, vandens perdirbimą. Aš manau, kad komisijos pasiūlytų priemonių įgyvendinimas turėtų būti pirmiausia atliekamas informuojant tinkamai piliečius, tam, kad jie suvoktų, kokie svarbu šie klausimai yra šiandieninėms ir ateities kartoms. Taigi, taip pat reikėtų atitinkamą vaidmenį skirti vietos ir regionės valdžios institucijoms. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Komisijos regio generaliniam direktoratui teikiau klausimą prieš keletą mėnesių klausiau, ar teikiant paramą e, pagal e, atitinkamas programas buvo skirta padujos regionui 60 milijardų eurų. Bet taip pat klausiau, ar papildomų lėšų galėtų būti skirta. Lėšų, tiksliau, e, atliekų E, perdarbimui. Atsakymas buvo labai aiškus. Šios lėšos iš aplinkosaugos fondų skiriamos yra ekonomikai apsaugoti CO2 sumažinti e, lygiui ir tiems sektoriams, kurie, kuriuose nėra teršiančių atliekų pagaminama. Taigi, čia surinkimas ir deginimas bei į savartynus e, atliekų vežimas e, nepatenka į tai. Taigi, žiedinė ekonomika nieko bendro neturi su savartynais ir deginimo renginiais. Galbūt šiame pranešime reikėtų aiškiai pasakyti, kad e, reikėtų galbūt nebe brangių, o veiksmingų modelių mums, mūsų ekonomikai. Na ir mes dirbsime su kolega toliau, kad tie tiksliai atsidurtų pranešime. Dėkoju, tokios būtų pozicijos šešėlinių pranešėjų, o dabar žodis poniai Piraki, prašau žodis jums. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą ties klausimu, kuris įgyja vis didesnį svarbą ir mes jau anksčiau esame sutarę, kad e, labai svarbu teikti praktinius e, pasiūlymus atsižvelgiant į finansavimą pagal DFP iš įvairių sektorių ir taip toliau. Svarbu suprasti, kad yra daug valstybių narių, kurios nėra e, dar susipažinusios apskritai su žiedinė ekonomika ir jos svarba. Norėčiau pabrėžti kelis aspektus, kuriuos norėčiau matyti pranešime dėl žiedinės ekonomikos. Pirmiausia, dabartinėje teisi, teisės aktų sistemoje susijusioje su sanglaudo politika nėra daug kalbama apie žiedinę ekonomiką, bet e, vis tiek yra tam tikrų e, naujoviškų e, veiksmų, pagal kuriuos skiriama lėšų jau yra patvirtinti aštuoni projektai, kuriems skirta daugiau nei 32 milijonai eurų. Taip pat e, yra projektų, kuriais remiamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos, tai yra pristaikymo prie klimato kaitos padarinių projektai ir kiti. Taigi yra e, nemažai pavyzdžių, e, kokius projektus finansuoja ES žiedinės ekonomikos srityje. Antra, norėčiau, kad būtų e, padaryta nuoroda į Pasaulio banko e, priemonės, nes jau yra um, tokių priemonių ir um, gali būti potencialių naudos gavėjų e, esamus projektus galima papildyti, pasitelkiant sanglaudos fondą ir tai būtų naudinga mums visiems. Per um, pastaruosius keliurius metus buvo skirta e, beveik 2,5 milijardo eurų su žiedinė ekonomika susijusiems projektams, tad e, turėtume nepamiršti apie visą tai e, ir po 2020 metų įgyvendinami sanglautos politiką. Turime būti realistiški ir turime visus šiuos aspektus įtraukti į pranešimą. Taip pat e, pritariu, kad plastiko strategija yra labai nauja, svarbi žiedinės ekonomikos dalis ir tai tik pradžia, tad galėčiau pritarti pono Jakovičių pasiūlymui. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Howard, žodis jums. Ačiū pirminkė. Tvari ekonomika, žiedinė ekonomika, žinoma, yra mūsų ateities e, dalis. Ateityje reikės tam tikro veiksmų planą, plano, e, kad e, žinotume, ką daryti. Manau, kad turėtume galvoti apie vieną dalyką čia kad kalbame ne tik apie pakartotinį naudojimą arba perdirbimą. Iš dalies tai ir panaudojimas kitų tikslų ir e, tuos projektus iš tikrųjų reikia vertinti, ar jie iš tiesų yra žiediniai, ar jie yra tikrai tvarūs. Esu matęs nemažai pasiūlymų dėl daugelio energetikos projektų per daugelį metų ir e, galiausiai e, tie e, projektai buvo visiškai neįgiami ir visiškai neskatino pakartotinio naudojimo ar žiedinės ekonomikos. Tad turėtume turėti tai omenyje, kai nustatome tų projektų vertinimo kriterijus. Jie turi būti vertinami tinkamai. Tikrasis sunkumas perdirbimo ir pakartotinio e, naudojimo e, rinkoje yra susijęs su tuo, kad e, vis dar trūksta paklausos tokiems produktams, nes jie yra brangesni ir į tai beveik neatsižvelgiama. Tad kyla klausimas, kaip paremti rinką per pereinamąjį laikotarpį, pereinant nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos, kaip išlaikyti paklausą žiediniams produktams. Turime galvoti apie tai, nes visa tai kainuoja, turime be kita ko galvoti ir apie viešuosius pirkimus šioje srityje. Reikia, kad tie tos um, neigiamos išorės sąlygos būtų pripažįstamos, sakyčiau angliškai, kad tai yra linijinės gamybos uh, socialinės sąnaudos. Reikia galvoti apie tai, kaip į tai atsižvelgti, nes uh, čia kalbame apie sanglaudos politiką ir siekiame užtikrinti, kad uh, sektoriai um, turėtų pasiekti tam tikro lygio visos Europos mastu įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus. Ir e, žinoma, tai bus naudinga tik tais atvejais, jeigu susiformuos tokių žiedinės ekonomikos produktų rinka paklausa. Tad e, tos rinkos formavimasis yra absoliučiai būtinas tam, kad šie projektai būtų sėkmingi. Todėl e, būtina atsižvelgti į daugelį kitų Europos politikos ryčių, kad galėtume Visą tai turėtų omenyje. Ačiū. E, dabar ponas Van Nistelroj, prašom. Ačiū pirminkė. Norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kurie jau buvo paminėti. Iš tikrųjų, kalbame apie sanglaudos politiką ir daugelis ją minėjo, bet e, jeigu ne, nežiūrėsime į rinką, į pasiūlą ir paklausą. Da, visai neseniai buvo kalbama apie tai, kad ES moka už naujas pakuočių medžiagas, įvairias naujas pakavimo sistemas ir panašiai, kurios yra dėgiamos rinkoje. Ir dabar jau matome, kad dalyvauja jau ir universitetai, ir MVI ir tie produktai yra rinkoje, reikia atnaujinti įrangą, kad būtų naudojamos bioatliekų pakuotės ir taip toliau. Ir tai vis daugiau ir daugiau kainuoja. Kainuoja daugiau nei e, gerasis senasis plastikas, plastiko pakuotės. Taigi, e, kas nutinka tokiu atveju? Ehm, jeigu įmonė, kuri teikia tokias paslaugas, e, vis skelbia, kad e, tai kainuos brangiau ir brangiau, niekas nebenori naudotis tomis paslaugomis. Ir mes turime mm, atsižvelgti, tai, tai tiesiog neveikia, tokie modeliai nėra naudingi. Ir mm, nepavyks nieko pasiekti su jais. Per šį naująjį laikotarpį turėtume pereiti prie uh, žiedinės ekonomikos, bet kaip jau buvo pasakyta, nereikėtų skubotai to daryti. Reikia visų pirma atlikti namų darbus. Antra, e, bio atliekų medžiagų panaudojimas. Tarkime, žaidžiate su kuo nors paplūdimyje, paskui tas daiktas atsiranda uh, jūroje, atsiduria jūroje ir galiausiai e, atkeliauja į žmonių lėkštes iš to vandenino, iš jūros. Ir visiškai niekaip dabar e, neįmanoma sertifikuoti, patvirtinti biologinių medžiagų pagrindų pagamintų produktų. Uh, Juk jau yra produktų, kurie tiesiog ištirpsta, kurie išyra, bet mes jų neperkame ir nenorime, nes kainuoja šiek tiek daugiau. Tad neturime tinkamos politikos, kad viską užbaigtume, kad viskas būtų numatyta ir pati rinka visko nesutvarko, nes tai kainuoja daugiau tai susijęs su didesnėmis išlaidomis. Taigi, rengdami teisės ak aktus, turėtume turėti omenyje tokius um, aspektus, tokius veiksnius uh, ir atkreipti juos komisijos dėmesį regionų lygmenių um, tikrai norėtume imtis uh, tokių veiksmų, bet uh, svarbu, kad um, būtų numatyti atitinkami planai. Šis pranešimas svarbus, bet manau, kad turėtume šiek tiek sulėtinti tempą. Ačiū dabar, ponas Ropė. Pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad e, labai svarbus e, pranešimas ir siunčiamas signalas, kad e, sustokim ir pamastykim, ar iš tikrųjų tą, ką darėm vakar, reikia daryti rytoj, ar truputėlį reikia keisti ir supratimą, ir požiūrį, ir naudojimą. Tai e, aš manau, kad ne vien reiktų kalbėti apie atliekų panaudojimą, čia turbūt savaime aiškus dalykas, jeigu daiktą galima panaudoti kažkur kitur arba jį perdirbti, jokiais būdais jo negalima išmesti, turėtų būti kaip prievalė tokia ir tas turėtų prasidėti ne nuo vartotojo paskutinio, bet nuo gamintojo projektavimo stadijoje. Gamintojas turėtų būti įpareigotas jau tą numatyti projektuodamas gaminį, jo standartus ir taip toliau. Antras dalykas tai e, atsinaujinančių e, reiškia, resursų panaudojimas. Tai šitoje vietoje, mano galva, jau yra nemažai padirbėta, bet e, atskiriais atvejais mes dar vis dairomės, ar toliau plėsti, pavyzdžiui, saulės energiją, ar ją dar ieškoti kažkokių tai kitų, ar dar brandolinę energiją šiek tiek e, su ją pažaisti, kad jinai E, mums daugiau pagelbėtų ir mažiau investuoti į saulės, vėjo energiją ir taip toliau. Tai šitoje vietoje toks jaučiamas kaip ir nu, laukimas, kažkokioje tai laukimo stadijoje. Na ir trečias dalykas, kas manau labai svarbu, tai yra pakartotinis naudojimas. Man teko gyvenime dešimt metų dirbti įmoniai ir mes e, e, prikeldavom antram gyvenimui dizelinių variklių siurblius tai iš tikrųjų maždaug 80 procentų e, tų gaminių galima, e, reiškia, antrą kartą atiduoti gyvenimui. Lygiai taip pat žinau technologijas, kad e, pavyzdžiui, akumuliatoriai, kurie jau atitarnavę, juos galima vėl maždaug pusę jų prikelti antram gyvenimui. Bet tą reiktų kažkaip tai pradėti reglamentuoti ir aš tikiuosi, kad šitas dokumentas prie to prisidės. Ir būtent šiandieną įmonės nesuinteresuotos, pavyzdžiui, automobilių gamybos, šaldytuvų gamybos ar tenai, sakykime, būtinės technikos, kuo ilgiau jo technika dirbs, tuo tai įmoniai blogiau. Jei reikia, kad e, iš jos kuo daugiau nupirktų. Jeigu bus labai geras gaminys, jau buvo situacija su Volvo mašinom, kada praktiškai e, per ilgai tarnauna labai geros mašinos, tai įmonė negali atsinaujinti. Tai va, šitoj vietoj turėtų būti numatyta ir galimybė įmonę skatinti, kad įmonės, kurios gamina, jos norėtų, kad jų gaminiai būtų e, restauruojami, jų gaminiai būtų prates, pratesimas naudojimas, o ne tik tai, kad, sakykime, ten sugedus vienai detaliai kažkokie ne, nežymiai visas gaminys išmetamas ir perkamas naujas. Ir vėl e, važiuoja ar į savartinus, ar į kažkur kitur. Tai aš manau, kad šita sistema tikrai yra labai plati ir jinai turbūt, ją galima vadinti ir ūkiškas požiūris, Tai va šitą požiūrį mums kaip tik turbūt reikia visiems pradėti na, naudoti ir įgyvendinti. Priešingų atveju e, na, mes jau turbūt e, buvom įpratę matyti, kad vos ne kasmet reikia keisti baldus, vos ne kasmet reikia atnaujinti automobilių parką ir taip toliau. Tai iš tikrųjų turėtų būti ir kažkokios tai na, protingos normos. E, e, ta prasme, tai ir e, savotiškai turi atsiliepti ir išlaidos, ir kainų politika ir taip toliau ir taip toliau, ir mokesčių galų gale politika, kad nebūtų vien noras tik tai, e, reiškia, naują ir naują gaminį turėti, o nenaudoti e, tinkamai seną, kuris puikiausiai dar tarnauna. Ačiū. Thank you very much. Ms. Bresso. Ačiū žodis poniai Breso. Dėkuoju. Aš nenorėjau pasisakyti, nes šešėlinė pranešėja nuo mūsų kalbėjo, bet kita vertus 30 metų dirbau šioje srityje, buvau aukšto lygio grupės e, narė. Ši grupė, kaip žinia, dirbo rengiant ES poziciją per praeitą kadenciją regionų komitete. Norėjau keletą pastabų išsakyti šiandien. Ko gero, kai kalbame apie žiedinę ekonomiką, e, tai, tai yra vienas iš tokių modelių, kuris yra sunkiai pasiekiamas. Ir pavyzdžiui, medžiaga, ko gero, e, ne visais etapais išsaugo savo tą žiediškumą vadinamą visišką. Aš sutinku su kolegomis, kurie sako, kad yra vis dėlto mechanizmų, kurių dėka galima būtų paspartinti tuos procesus. E, šie mechanizmai tai būtų e, žiedinė ekonomika skatinančios priemonės. Labai svarbus yra tie instrumentai, tos priemonės, kurios e, skatina kurti atitinkamus produktus ir įpakavimus. Tai yra paprastai e, perdirbimus ir pakartotinai panaudojimus bei ekonomiškai rentabilius projektus ir pakuotės. Taip pat reikėtų ir e, vadinamojo žalio, žaliojo projektavimo standartų dizaino, produktų dizaino srityje. Bet e, yra čia ir Čia yra tik tai siekėmybė ir kol kas bent jau turime ir neigiamų ir teigiamų pavyzdžių. Štai pavyzdžiui, automobilių sektorija. Matome, kad vis daugiau automobilių atsiranda, medžiagų panaudojimas vis sudėtingesnis, kompleksiškesnis ir dažnai tiesiog tam tikros dalis nėra remontuojamos netgi. Dar norėjau priminti, kad egzistuoja tokios kompleksiškos, tokie kompleksiški produktai su e, turintis retų medžiagų ir labai sudėtinga yra atskirti tas medžiagas perdirbant. Manau, kad be vadinamųjų privalomų standartų dar mums reikia, reikalingi ir tokie mechanizmai, kurie skatintų atitinkamą dizainą pakuočių. Iki šiol bent jau matėme, kad tik tai pirminių ir žaliavų tiksliau ir antrinių medžiagų e, panaudojimas dažniausiai priklauso nuo vartotojo. O daugiausiai tai daro kinai, nes dabar čia turime tokį naują sektorių, nes mes praktiškai eksportuojame perdirbtas medžiagas, o patys perdirbti nesugebame Europoje. Todėl turėtume skatinti atsiradimą tokių įmonių, kurios perdirba, nes ko gero be to toli nenueisime. Aš nesu pernelyg optimistiška, nes yra čia ir teigiamų, ir neigiamų signalų. Aš tiesą sakant, sakyčiau, kad mums labiausiai reikalingos tokios priemonės, kurių dėka e, galima būtų paskatinti e, kažką tai vienai per kitaip elgtis, o ne privalomus standartus numatyti čia reikėtų. Taigi, aš nesu tikra, kad einame tinkame linkme, jau sakiau, nes e, dabar galutiniai produktai yra labai e, kompleksiški, sudėtingos sudėtinės dalis yra, vis sudėtingiau yra juos išmontuoti. Ir medžiagas, e, žaliavas e, iš produkto. Ir ko gero mechaninį automobilį, paimsiu čia tokį pavyzdį, daug paprasčiau yra išmontuoti, negu kad, pavyzdžiui, daug elektronikos turinti automobilį. Uh, tos detalės galbūt yra neremontuotinos, bet jos galima būtų pakeisti kažkaip. Taigi, o dabar elektronikos pilnos automobiliuose, tai praktiškai visa e, detalė yra keičiama, ne vien tik tai jos dalis. Taigi, mes tikimės, kad rezultatai vis dėlto E, bus matomi. Na ir dar norėčiau paprašyti e, pranešėjo būtent į tai atkreipti dėmesį ir atkreipti dėmesį į tuos mechanizmus, kuriais yra palengvinamas įmonių ir piliečių gyvenimas. Ačiū, tokie buvo komiteto atstovų komentarai, o dabar komisijos atstovė, pana Miladinova, prašom. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie visų, kurie pasveikino pranešėją už išsamų pranešimą, su išsamiu pranešimu. Aš manau, kad skaityti jį labai įdomu, nes labai aiškiai išdėstama žiedinės ekonomikos svarba e, regionams ir sukėlė taip pat nemenkas diskusijas, kas yra pozityvų taip pat. Žinoma, sanglaudos politika nemenkai prisideda jau dabar prie žiedinės ekonomikos plėtojimo. Kaip buvo teisingai paminėta, žiedinė ekonomika nesispindi reglamentuose, bet pati savoka e, yra minima, tai yra išteklių veiksmingas panaudojimas. Taigi ne tik mąstymas apie žiedinę ekonomiką, bet ir jos įgyvendinimas jau yra įdėktas į mūsų veiklos programas. Ir dėl iš ankstinių sąlygų mes geriau remiame intervencijas. Aukštesnėje atliekų hierarchijos vietoje e, turime išmanę specializaciją ir tai yra vienas iš būdų regionams taip pat kelti aukščiau jų prioritetus. Tai yra svarbus aspektas ne tik inovacijų prasme, e, bet taip pat ir tarp regioninio bendradarbiavimo išmaniojosios specializacijos prasme. Ir mes tikrai dirbame su regionais e, vertybės grandinių linkme, nes išmaniuoja specializacija, jeigu įtaikoma tik viename regione, nesuteikia konkurencinio pranašumo, jeigu nesijame su kitais regionais. Todėl mes norime susijęti regionus su, su tomis tais pačiais e, išmaniosios specializacijos prioritetais. Šalia na, tarp valstybinio ir teritorinio bendradarbiavimo, kuris jau vyksta. Be to, žinoma, žiedinė ekonomika ne tik atliekos ir naujovės, bet tai taip pat ir energija, MVI, atsinaujinti šaltiniai. Ir tai yra taip pat įtraukta į programas. Taip pat labai svarbus vietos ir regioninis lygmuo, kad jie rastų tinkamus sprendimus su tinkama parama. Ir malonu matyti, kad čia kalbama apie miestų inovatyvius veiksmus. Iš tikrųjų turime gerų projektų inovacijų e, srityje ir žiedinė ekonomika čia yra viena iš temų. Taip pat norėčiau paminėti ES miestų darbo atvarkę. Yra pradėtų jau partnerysčių ir viena iš partnerysčių yra žiedinės ekonomikos partnerystė, tai yra miestai, kurie e, sprendžia vairius iššūkius, kurdami trimečius veiksmų planus, sprendžiant tuos iššūkius. Ir viena iš partnerysčių yra skirta žiediniai ekonomikai ir yra taip pat energijos perėjimo ir kitų dalykų. Tai yra tie miestų inovatyvūs veiksmai, kurie buvo paminėti. Žinoma, naudingų dalykų yra daug, yra daug pažangos, dar čia nėra istorijos pabaiga, žinoma, dar daug reikia ką nuveikti. dėl ko aš galėčiau pareikšti apgalėstavimą, kad iš tikrųjų daug pabrėžiamas faktas, kad neįmanoma pagal dabartinę politikos sistemą pasinaudoti žiedinės ekonomikos galimybėmis. Čia yra pranešimo antrame punkte paminėta, devintame puslapyje. Kaip suprantu, kalbama labiau apie apskaitą tų intervencijų. Aišku, labai gerai, svarbu žinoti, kiek sanklaudos politika tiksliai prisideda, bet sunku tai padaryti. Aš nemanau, kad galima tiksliai apskaičiuoti, kiek mūsų veiksmai prisideda prie to. Daug svarbiau sužinoti įgyvendinimą apie kas vyksta konkrečiose vietose. Manau, kad kritika yra teisingai, bet nereikėtų jos tiek taip smarkiai pabrėžti, nes daug svarbiau, kas vyksta realiai konkrečioje vietoje, ne tai kaip kas apskaičiuojama. Na ir žvelgiant į situaciją po 20 metų, tai tą apskaitą galima bus pagerinti. Pamatysite mūsų pasiūlymą gegužės mėnesį, bet ką reikia pabrėžti. Žiedinė ekonomika yra nauja paragima, tai yra perėjimas ar transformacija mūsų ekonomikos. Tai būtent turi įvykti. Tai padaryti nelengva. Aišku, reikia įvairių priemonių mišinio. Ir ko gero yra tiesa, kad e, vieš, viešos intervencijos finansavimo prasme bus reikalingos, kaip ir iš sanglaudos politikos pusės. Ir pabaigai, iš tikrųjų, e, jau nemenkai yra padaryta, nors ir nelengva, pažangos yra nemažai, iššūkis yra nemenkas, bet e, tokia transformacija yra labai svarbi. Ačiū. Ačiū, ponia Škarlets, ar norite pasakyti po šios įdomios diskusijos dar? Prašom. E, zahvaljujem, gospođo predsjednice. Vrlo kratko, e, zahvaljujem svima na... Dėkuoju, pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie pateikė labai įdomių pasiūlymų. Taip, dabar problema yra ta, kad bent jau statistiškai Europos Sąjunga neegzistuoja kaip tokia žiedinėje ekonomikoje. Ir reikia, nepaisant to, kad per praeitą programavimo laikotarpį tai buvo sukurta, reikia daug e, dar dirbti šiuo klausimu. Reikia tikslinių investicijų, reikia žiūrėti, kuria kryptimi tos investicijos kreipiamos. Ne vien tik tai reikėtų koncentruoti tai į, pavyzdžiui, vien atliekų perdirbimą. Reikia plačiau žiūrėti į visas žiedinės ekonomikos rytis. Finansavimo modelis be jokios abejonės yra svarbus, įvairios paskatos taip pat svarbios, verslo sektoriaus reformos yra svarbios žiedinį ekonomikai stimuliuoti. Reikia elgtis taip, skatinti tam tikras priemonės taip, kad vartotojai būtų orientuoti, tiksliau suinteresuoti pirkti tokius produktus, kuriuose yra perdirbtų medžiagų. Arba kurie gaminti yra turint atliekų valdymo planą konkretų. Na, o dabar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolegos, dėl to, kad svarbu E, investuoti į tuos sektorius, kurie skatintų paradigmos pasiteik, pasikeitimą. Tam, kad e, reikia paprasčiau e, perdirbimų produktų, tam, kad paprasčiau pakeičiamų, remontuojamų dalių galima būtų čia numatyti. Taigi reikia tokias detalės, į tokias detalės orientuotis kurios būtų dar ir perdirbamos. Na, o dėl energetinio veiksmingumo, taip, tai yra svarbi žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio dalis. Bet aš dar norėčiau paminėti ir bioekonomiką. Šiandien mūsų plačiai naudojimo plastiko klausimas iškyla. Reikia dėti pastangas tam, kad būtų pakeičiamos dabartinės tendencijos. Reikia nuo iškastinio kūro pereiti prie bioekonomikos, reikia atitinkamą linkmę orientuoti mūsų ekonomiką. Ir atitinkamai finansavimą skirti naujų medžiagų plėtojimui. Tokios medžiagos galėtų turėti galėtų būti geresnės perdirbimo arba pakartotinio panaudojimo prasme negu kad iškastinio kūro medžiagos. Uh, Pirmininkė, dėkoju už diskusiją. Siūlau paskelbti pakeit, pakeitimų pateikimo terminą balandžio 11 dieną, trečiadienį 12 valandą. Taigi balandžio 11 diena, trečiadienis 12 valanda. Na, o dabar siūlau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra pasikeitimas nuomonėmis savo iniciatyvą parengtas pranešimas skatinti augimą ir sanglaudą ES pasienio regionuose. Praeitų metų spalio 20 dieną komisija patvirtino nelegislatyvinį komunikatą dėl š... E, šią temą tiksliau. Pasienio regionai, kaip žinia, ekonomiškai praščiau laikosi nei kiti regionai. Komunikate yra didelis dėmesys skiriamas dešimčiai sričių, kuriuose ES ES ir valstybės narės gali sumažinti kompleksiškumą, į, e, į, trukmę ir sąnaudas e, tarp e, valstybinių veiksmų. Ir mūsų komitetas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą praeitų, praeitų metų gruodžio mėnesį. Pirmininkų suigoje buvo kovo mėnesio tokia iniciatyva patvirtinta. Ir du komitetai, Ample ir kultūros komitetas, nusprendė parengti e, šią nuomonę. Mūsų pranešėjas yra ponas Kšištov Hetmanas ir e, galutinis pranešimas bus pristatytas tikriausiai gegužės mėnesį, ar ne? Taigi prašau žodis Jums, ponia Hetman. Ačiū, pirmininkė. Pasienio regionų klausimas, ko gero, nusipelno ne vien tik tai vieno darbo tvarkės punkto darbo tvarkėje, keletos netgi susitik, e, susitikimų mums reikėtų šio klausimu. Komisijos komunikatas, kuriuo mes remiamės, iš esmės tik tai patvirtina tą hipotezę, kad pasienio regionai dėl savo geografinės padėties susiduria su specifiniais iššūkiais. Būtent todėl jiems reikalinga specifinė ir specialioji parama iš ES. Be jokios abejonės, e, visiems vienodo sprendimo nėra pasienio regionams ir kiekvienam iš jų kitokios problemos būdingos ir kitokių sprendimų reikia. Kai kurie pasienio regionai puikiai laikosi, pavyzdžiui, bet yra ir tokių pasienio regionų, periferinių regionų, kuriuose yra tikrai rimtų, e, gilių problemų. Pavyzdžiui, ekonominių ar susijusių su migracija problemų. Dar siūlyčiau nepamiršti, kad pasienio regionai sudaro maždaug 40 procentų e, mūsų teritorijų, 150 e, milijonų žmonių juose gyvena ir 30 procentų BVP ES juose sukūriama. Taigi, jeigu e, tie regionai būtų ne pasienio, prie pasienio zonų, prie sienų, tai jie būtų 8 procentais e, turtingesni netgi. Tokie teoriniai paskaičiavimai. Ir jeigu pašalintume dabar egzistuojančias kliūtis, tai e, augimas padidėtų 2 procentais ekonomikos šiuose regionuose. tarp valstybinis bendradarbiavimas Interreg priskiriamas dabartinėje finansinėje programoje. 6 milijardai eurų čia iš viso tai programai skiriama. Ir šios programos yra labai svarbios, nes jų dėka apčiopiama pagalba regionams teikiama. Komisijos komunikate yra konkrečios rytis yra nurodytos, kuriuose reikėtų padėti regionams. Pirmiausia, reikia skatinti patirties, pasikeitimą patirtimi tarp regionų, tarp valstybinis administravimo, užimtumo, e, paslaugų prieinamumo klausimai turi būti keliami bei tarp valstybinės visuomenės veikatos institucijos čia turėtų atsidurti. Na, dar taip pat tarp valstybinio verslo skatinimas matau ir klausimai susiję su migracija komisijos komunikate yra. Komisija galimus sprendimus taip pat nurodo regionams. Pavyzdžiui, bendra internetinė platforma taip sakant, toks e, žemėlapis tarp valstybinio bendradarbiavimo, tarkime, ligoninių srityje galėtų būti čia paminėtas. Tačiau kažkaip niekaip nepavyksta atsikratyti įspūdžio, kad nepaisant ilgo, ilgalaikio bendradarbiavimo, pasienio regionai vis dar susiduria su dideliais iššūkiais. Tie regionai vystosi lėčiau negu kad kiti regionai. Taigi iki šiol bent jau mes nesugebėjome surasti sprendimų toms problemams. Mes e, sveikiname, džiaugiamės e, komisijos e, pasiūlymų ir dabar matau yra komisijos atstovų šioje salėje, todėl norėčiau paprašyti jūsų kai ką paaiškinti. Komunikate yra kalbama apie tolesnius veiksmus, kurių tikslas yra sumažinti riziką ir pasiekmes susijusias su tarp valstybinių bendradarbiavimų. Kaip jūs konkrečiai tai darysite, gal galite nurodyti? Na, dar komisija yra paskelbusi konkursą. Skirta viešuosiams, viešuosiams institucijoms, kurios nori spręsti tarp, vals, e, tarp valstybinės pasienio regionų problemas. Komisija taip pat paskelbė, kad bus skiriama, tiksliau komisija paskelbė apie e, tarp valstybinių geležinkelių e, projektus ir studijas atliekama šioje srityje. Dar vadinamos bendradarbiavimo grupės yra minimos komunikate ir iš esmės e, čia būtų per jas teikiama pagalba regionams. Būtent komisijos komunikate yra apie tai sakoma. Taigi trumpai dabar norėčiau keletą minčių pasidalinti su jumis. Mes, mums patiko tiksliau, pa, pavyko e, padėti regionams. Mes investavome daug lėšų į šią sritį. Mes turime daug gerosios praktikos pavyzdžių regionuose skirtingose ES. Tačiau nepaisant to, dar daug regionų Europos Sąjungoje e, kenčia dėl to, kad yra periferiniai regionai. Tie regionai puikiai tvarkosi, bet regionai esantis ne pasienio zonose geresnių rezultatų vis dėlto rodo. Taigi, iš esmės, ne vien tik tai pinigų klausimas čia yra. Reikia žiūrėti, ar mes pakankamai dėmesio skiriame regionams ir konkrečiai pasienio regionams. Be jokios abejonės reikia didesnio įsitraukimo iš valstybių narių, e, o apie tai komunikate nėra kalbama. Ir tai, ko gero, sudėtingiausias e, aspektas e, dėl to yra. Labai dažnai tarpvalstybiniai projektai arba Bruselio teisės aktai yra valstybėse narėse įsivaizduojami kaip e, grėsmė jų suverenitetui. Tai niekur neparašyta, bet manau, kad tai yra konkreti apčiuopiama problema, su kuria reikės dirbti diskusijų metu rengiant pranešimą. Be to, sudarant puikias sąlygas vietos ir regionų lygmeniui dirbti, tai ir vietos lygiu galima bus daug ką išspręsti, bet čia reikalingas pirmiausia pasitikėjimas. Pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas. Ačiū. Dabar ponia Malkova e, šešėlinių pranešėjų vardu. Prašau žodis jums. Ačiū. Gavau iš pirmininko pavaduotojo uh, informaciją, kad buvo kaip tik laiku patvirtintas komunikatas ir tai e, susijęs su 30 e, procentų gyventojų, 30 procentų BVP tokiuose regionuose yra sukaupta ir e, tai susiję beveik su dviem uh, milijonais e, kiekvieną dieną į darbą per sieną važinėjančių asmenų. Tačiau pasienio regionų e, rodikliai, ekonominiai rodikliai paprastai yra apskritai prastesnė nei kitų regionų. Kalbant apie viešasias paslaugas, e, ligoninės, švietimo įstaigas, paprastai pasienio regionuose jos yra prastesnės. Todėl galima teikti, kad daugelis gyventojų susiduria su šiomis problemomis kasdien. Uh, ir jas reikia spręsti. Pasienio regionų gyventojai turėtų turėti galimybę naudotis visomis paslaugomis abiejose sienos pusėse, bet mm, žinoma, ne viską galime spręsti panaudojant ES lėšas. Yra ir kitų finansavimo šaltinių ir juos reikia remti ir stiprinti. Be to, reikia geriau mm, viską derinti tarp valstybių narių. Jos turi mm, panaikinti kai kurias administracinės ir kitas e, kliūtis. Dar kartą e, man pasakysiu, kad e, parlamentas pačiu laiku pasisako šiuo klausimu ir lauksiu bendradarbiavimo ateityje. Tai mano kolegos vardu ir aš dar norėsiu savo vardu pasisakyti. Atrodo, EKR vardu niekas nenori nieko pasakyti, tad aš kaip šešėlinė pranešėja taip pat pasisakysiu ir kalbėsiu bulgariškai. Mėly kolegos, kaip šešėlinė pranešėja, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad e, internete vyko viešosios konsultacijos dėl pasienio regionų. Labai svarbu yra apžvelgti visas problemas, su kuriomis susidurėme tose regionuose. Tarp valstybinis bendradarbiavimas yra labai svarbus keičiantis informaciją bei žiniomis tam, kad būtų atremti aplinkosauginiai užimtumo bei darbuotojų mobilumo e, klausimai ir iššūkiai. Tačiau tam tikrais momentais bendradarbiavimas sunkiai veikia. Būtent todėl pranešėjas pranešimą savo iniciatyvą e, patvirtinta 16 metais rengia. Aš labai džiaugiuosi, kad dėl rekomendacijų e, buvo čia daug pateikta rekomendacijų komun... sritise minėtose komunikate. Valstybės narės dabar turi galimybę e, reglamentuoti tą bendradarbiavimą tarp valstybinį pagal savo galimybės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisijoje e, yra atitinkamas padalinys įkurtas ir taip pat platforma internete atsirado šioje srityje. Taip galėsime e, glaudžiau bendradarbiauti, koordinuoti administracinio ir teisinio bendradarbiavimo sritis. Toliau, elektroninis e, projektų valdymas be jokios abejonės e, paskatins glaudesnį bendradarbiavimą administracinį tarp regionų. Dėl statistinių duomenų Eurostatas ir nacionalinės institucijos turi stiprinti savo bendradarbiavimą tam, kad e, būtų surinkti surenkami tinkami duomenys. Interegas, aišku, turi vieną iš svarbiausių vaidmenų čia užimti. Ir būtent todėl reikia dėti daugiau pastangų tam, kad būtų surasta tinkama pusiausvyrą tarp skirtingų politikos sričių ir būtent kurių dėka galima būtų paskatinti pasienio regionų vystimasi reikėtų galbūt čia kombinuoti skirtingus finansavimo šaltinius, Europos ir nacionalinius. Na ir dar norėčiau pabrėžti teritorinių e, e, vystimosi grupių veiksmą, tiksliau vaidmenį. Na ir galiausiai norėčiau makro regioninę strategiją paminėti, strategijas tiksliau paminėti. Makro regionai taip pat susiduria su problemomis ir ko gero pasienio regionams naudinga būtų šiuo pavyzdžiu pasiremti. Daug regionų susiduria su migracijos keliamomis problemomis, būtent todėl labai svarbu stiprinti pasikeitimą gerąją praktiką. Dėkoju. Na, o dabar toliau. E, E, tęsime šešėlinių pasisak... E, pranešėjų pasisakymų ratą. Ponas Anderson, matau, kad jos nėra. Ar jūs pasisakysite? Ne. Jeigu ne, tai tada žodis ponydė mato, prašau. Ačiū pirmininkė. Paskelbtas komisijos komunikatas dėl būtinybės gerinti sanglaudą pasienio regionuose. Įvyko viešosios konsultacijos visomis ES kalbomis, vyko tyrimai, keitimasis nuomonėmis su suinteresuotaisiais subjektais. Komisija atkreipė dėmesį kai kurias problemas, kurių kyla pasienio regionuose gyventojams ir įmonėms, o mes, žinoma, turime spręsti tas problemas. Tai problemos būdingos ne tik pasienio regionams, bet e, jie labiau pajunta tas problemas dėl tarp pasinių regionų vykstančio bendravimo lygio. Yra konkrečių problemų, pavyzdžiui, susijusių su sveikatos priežiūra, profesinėmis kvalifikacijomis. Dar vienas pavyzdys ir žinoma, reikia labiau pasigilinti visą tai es lygmenių. Dėl šio projekto galiu pasakyti, kad mums e, reikėtų stiprinti tarp valstybinio bendratarpiavimo mechanizmus. Uh, Tie mechanizmai, instituciniai ir kiti, turi atspindėti įvairius valdymo lygmenis ir atsižvelgti į tą daugia pakopį valdymą vadinamai. Būtina kaupti žinias apie visus regionus apie vietos valdžios institucijas ir visiškai pritariu komisijai, kuris sako, kad tarp valstybinio bendratarpiavimo programos padeda vystyti žiniomis grindžiamą ekonomiką visuose regionuose ir užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp jų. Žinoma, tai skatina ir investicijas į MVI ir apskritai ekonomiką, užtikrinamas geresnis prieinamumas per sienas, gamtinių išteklių ir aplinkos apsauga. Tačiau e, turime tinkamai dalytis uh, našta, atsakomybė. Migracija yra puikiai iliustracija. Taigi, manau, kad ir šiame pranešime turi būti atspindėta migracija. Ponas Ropė, prašom. Ačiū, gerbėme pirmininkė. Iš tikrųjų, sveikinu ir džiaugiuosi, kad yra toks e, pranešimas. E, tikrai ta problema egzistuoja ir jeigu mes galvotumėm turbūt kitaip, tai būtų labai negerai. Tai iš principo e, šiandieną ES šalis daugumoje turi e, pilną regioninę politiką, tai yra ir valstybinė politika, ir NUTS 2 regionai, NUTS 3 regionai, bet yra keletas šalių, kaip ir mano šalis, kurios neturi NUTS 2 regionų, yra vienas planavimo regionas. Ir šitoj vietoj na, mes matom, kad šalies viduje yra pakankamai didelis skirtumai ir nėra kaip ir mechanizmo tokio, kaip e, tuos skirtumus įtakoti, nes planavimas vyksta visai šaliai. Tai aš manau, kad šita praktika nėra gera ir ateityje turbūt e, planuojant regioninę politiką nacionalinės valstybės turėtų į tai atsižvelgti. Na ir jeigu Įmant apie e, pasienio regionų problemos, paprastai e, žiūrint, su kokia dar valstybė ribojasi. Aš gyvenu netoli e, Baltarusijos, maždaug 30 km nuo sienos, su valstybė, kuri nepasižymi didelę demokratinę raidą. Tai iš tikrųjų tokiu atveju kelia, kyla dar ir papildomos problemos, kada, sakykime, E, e, kokie yra kaimynai, nes paprastai kaimynų nesirenkamo Dievas, e, sako, duoda kaimynus. Todėl e, tokiuose regionuose, kur ribojasi su šalimis, kurios yra mažiau prognozuojamos ir kurios prastesnis gyvenimo lygis, paprastai regionuose yra ypatingai sudėtinga ir sunki situacija. E, ir tie regionai yra nutolę nuo savo centrų, jie yra retai apgyvendinti, turi labai prastą infrastruktūrą ir žmonės savaime aišku galvoja, kaip gyventi rytoj. Todėl e, nesant aiškiai e, regioninė politika arba regioniniai paramai, e, vargu ar žmonės norės tose vietovėse gyventi. Todėl labai būtina ir svarbu įvertinti, kad ta regioninė dimensija arba skirtumų mažinimo dimensija jinai atsirastų. Na ir dar kitas iki būna įvairių tokių problemų, kurios priklauso jau ne nuo šalies, o nuo kaimynų. Kaip pavyzdžiui, šiuo atveju e, Baltarusijoje statoma Astravo atominė elektrinė, kuri labai paveikė to regiono žmonių gyvenimą. Tai atsirado objektas, kuris e, na, šiandieną e, tarptautinių ekspertų vertinamas kaip e, nesaugus objektas Ir aišku, jo eksploatacija matyti ir kels ne tik tai mums, bet ir kolegoms, lenkams ir, ir latviams pro, problemas. Tai iš tikrųjų šitoj vietoj e, turėtų būti kažkokios tai ir buferinės zonos arba taisyklės, kaip e, kaiminė šalis turi elgtis, kaip turi vykti dėrybos ir taip toliau, nes vienas susimanys atominę elektrinę, kitas sumanys dar kažką tai statyti ar daryti, ar kažkokius tai ieškoti išteklius, kurie paskui sukels problemos, tai šitoje vietoje irgi, manau, reiktų atkreipti dėmesį. Ačiū. Thank you very much, Ms. Arimon. Ačiū. Um... Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich selbst lebe in einer. Ponas Arimon. Ačiū, pirminkė. Aš pats gyvenu netoli trijų valstybių sienos ir iš tikrųjų visi, kas supranta, kaip veikia, tai yra iš tikrųjų tie, kas nesupranta, kaip turėtų veikti ES, galėtų atvykti į mano biurą ir ten stažuotis, e, pamatys visas problemas, su kuriomis tenka susidurti. Tos problemas susijusios su diplomų pripažinimu, sveikatos priežiūros paslaugomis tarp valstybinių lygmenių. Tai susijęs su įvairiausiais klausimais, e, kurie nėra tinkamai reglamentuoti, bet kurių vis dėlto e, kyla. Ir e, komisijos komunikate į tai atkreipiamas dėmesys, aš to džiaugiuosi ir komisija tinkamai atsižvelgiama į tai, kas iš tikrųjų svarbu tarp valstybiniams regionams. Tad parlamentas dabar galėtų parengti tokį pranešimą, mes turėtume jame rasti tinkamus atsakymus iš juos klausimus. Dėl daugelio problemų net neaišku, e, kokią teisinę sistemą reikėtų taikyti, norint įspręsti tą problemą. Kartais e, tai turėtų būti viena teisinė sistema, kartais kita. Ir e, neretai kuri nors valstybė net nejaučia savo atsakomybės už tam tikrą problemą, tad reikia ieškoti naujoviškų būdų problemams spręsti. Kartais tai galėtų būti tarp valstybinė problema, pavyzdžiui, kalbant apie pripažinimą, tuomet abi šalis turėtų turėti galimybę sukurti vieną teisinę sistemą, kurią paskui galėtų vadovautis. Tai galėtų būti taikoma tam tikroms teritorijoms ir regionams abiejose valstybėse. Tai vienas dalykas. Antra, lėšos, kurios yra skiriamos Interreg programai, turime užtikrinti, kad kiekvienas centas būtų panaudojamas taip, kaip turi būti panaudojamas pagal paskirtį. Jis turi būti panaudojamas tam, kad būtų tinkamai apibrieštos visos kylančios problemos ir kad jos būtų sprendžiamos. Kartais problemos, kurios iškyla vienoje šalyje, gali kilti ir kitose ES valstybėse narėse. Tad norėčiau paraginti komisiją ir e, kitus, kas dirba su tarpvalstybiniais regionais, skirti daugiau lėšų tokiems e, regionams be kita ko vykstant um, diskusijoms dėl biudžeto. Visi, um, kas dirba tokiuose programuose, sako, kad labai svarbu mažinti biurokratiją gyvendinant tokias programas ir ieškoti praktinių um, tarp valstybinių problemų sprendimų. Kartais auditai vyksta po 5-6 kartus per metus, uh, kai, uh, o kai projektų suma uh, nedidelė, labai sunku ištverti tuos auditus. Ačiū. Madame la Présidente, merci. Euh, deux mots. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Kolegė Martina Anderson turėtų pasisakyti e, mūsų frakcijos vardu ir aš žinau, kad ji būtų kalbėjusi apie Airiją bei Brexito pasiekmes. Taip, e, jeigu kalbame jau šiuo klausimu, tai nereikėtų pamiršti ir kokios bus Brexito pasiekmes. Šią savaitę susitikau su Bretanės regiono vice pirmininkė, kuri lankėsi Briuselyje. Ir taip tikrai yra daug bendradarbiavimo projektų dabar šiandien tarp Prancūzijos regionų ir Didžiosios Britanijos. Taigi dabar regionams kila klausimas, kokia bus tų programų, bendradarbiavimo programų ateitis. Todėl norėčiau paprašyti mūsų pranešėjo pasigilinti į šį klausimą. Nepaisant to, kad Žinome, jog šiuo metu vyksta dėrybos ir kad nereikėtų e, kaišėti pagalių ratus komisarui Barnyje. Na ir kitas dabar mano klausimas - ultraperiferiniai regionai. Jie yra labai um, išskirtinėje situacijoje, tai yra salos, neturinčios e, sausumos sienų, labai specifinė situacija, todėl norėčiau išgirsti konkrečių pasiūlymų ir šioms, šiems regionams. Dėkoju. Mr. Van Nistelrooy. Ponas Van Nistelrooy, prašom. Ačiū, pirmininkė. Na, įdomu, ar po, kad po 25 metų tarp valstybinio bendradarbiavimo dar reikia, dar nesame pasauliniai lyderiai. Mažesnių mastų galbūt tai būtų taikytina rytų Europai, bet kodėl yra tiek daug kliučių vis dar? Turim tas visas priemonės, kurias mes turime, ar vis tai dar yra nepakankamas racionalas? Jeigu yra kažkokia didžiuliausia kliūtis, Kodėl nekalbame apie tai, ar tos priemonės, kurias turime, pakanka ar ne, spręsti turimas problemas. Pavyzdžiui, per ankstesnį laikotarpį, šį laikotarpį turėjome Europos teritorinę bendradarbiavimo grupę, kurią sukūrėme. Ar valstybės narės, ypač pasienio regionuose, neturi galimybės dirbti kartu sprendžiant, pavyzdžiui, darbo rinkos problemas, kad būtų galima pasinaudoti masto ekonomiką. Toks teritorinis bendradarbiavimas vyksta 50-ieje, daugiau mažiau vietų, valstybės narės dėl to sutarė, tai lieka dirbti. Tai neapima visos teritorijos, o tik tai pasienio teritorijos, tai yra funkcinis bendradarbiavimas ir akivaizdu, kokius sprendimus galima priimti ir taip toliau, ar tai būtų transportas, darbo jėga, ar kiti aspektai susiję su prekyba ar paslaugų teikimu. Ir dabar norėčiau išgirsti iš komisijos. Komisija pasiūlė tą 2 procentų skaičių. Bet tai jeigu tokiu pat tempu toliau eisime į priekį kaip pastarosius 25 metus, tai galbūt tai yra gera reklama, bet tik tai tiek. Pažvelgsime dar į Brexito situaciją. Praėjusią savaitę lankėmės Šiaurės Arijoje ir matėme, kad tos turimos priemonės išnaudojos mus masiškai per e, Interact programą. O tai, tai reiškia, kad siena praktiškai nejuntama. O dabar E, kyla grėsmė, kad bus žengiama atgal, atsiras vėl siena tarp e, Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos. Žinoma, parlamentui tai nepatinka ir aš nežinau, kaip toliau vyks darybos dėl sienos, tačiau gali būti, kad tos priemonės, kurias turime dabar, galbūt leistų mums išlaikyti atsakomybę regionų prasme gal ši pramonė, priemonė ir galės veikti toliau. Na, komisija, aišku, galima padėkoti už šį dokumentą ir puiku, kad pranešėjas dirba su juo, bet kur galime siekti didžiausios pažangos? Ar reikės laukti dar tolesnio vertinimo, kad pamatytume, kad pažangos nepasiekime? Pone Smolkova, ačiū labai trumpai. Manau, kad Manau, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių net nesudarė su problemomis, bet aš norėčiau paminėti kitą aspektą. Pasienio regionų bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Aš gyvenu Slovakijos rytuose, turime trumpą šimto kilometrų sieną su Ukraina ir čia bendradarbiavimas yra labai sunkus. Gal komisija galėtų paaiškinti, kaip reikėtų spręsti tokias problemas ateityje, nes Ukraina yra mūsų partnerė, mes norime, kad kažkada Ukraina taptų valstybę narę, investuojame ten daug pinigų. Prieš 2-3 savaitės sužinojome, kad komisija sustabdė penkių sienos pereimo punktų iš Lenkijos, Lenkijos, Slovakijos finansavimą, nes jie nevykdė reikalavimų. Na ir bendradarbiavimo sąlygos Slovakijai su Ukraina yra nepriimtinos. Ateina Velykos, atvykite aplankyti mūsų sieną su Ukraina. Jeigu norite pereiti sieną, reikia trijų dienų. Sąlygos yra blogos, o vietos valdžia nesugeba susidaroti su e, krūviu. Ir mes manome, kad komisija turi priemonių, kaip paskatinti Ukrainą pagerinti situaciją. Taip, reikia tarpvalstybinio bendradavimo, bet reikia nepamiršti ir regionų, kurie turi sieną su trečiosiomis šalimis. Ir kartais patys regionai problemų visų išspręsti negali. Tai gal komisija galėtų, galėtų imtis kažkokių tai veiksmų. Jeigu reikia, mes galime pateikti ir daugiau informacijos. Ponas Olbricht, ačiū, ponia pirminkė. Norėčiau priminti, kad į GTC klausimas gimė 2013 metais. Tuo metu aš buvau pranešėjęs ir žinau, kokios buvo problemos. Tada turiu patvirtinti, kad, ką sakė ponas Hetman, kad praeis beveik dešimčiai metų situacija beveik ta pati. Kur yra problema? Aš manau, problema yra tokia ir trumpai apibūdinsiu ir pateiksiu tris pasiūlymus. Problema nėra vien susijusi su pasienio regionais. Problema yra dėl to, kad šal, visų šalių teisinės sistemos nedara. Jeigu turime dvi kaiminės šalis, šalis ir jos turi skirtingas sistemas, taip e, dažnai jos nedara. Kodėl plėtojame tą tarpvalstybinį bendradarbiavimą? Todėl, kad mes norime E, rasti bent kažkokius specialius sprendimus tarp valstybinėms regionams, kad būtų išspręstų, būtų išvengta problemų, kurios egzistuoja santykiuose tarp valstybių narių. Geriausia, aišku, būtų, kad dviejų šalių sistemos būtų derančios. Jeigu to neįmanoma padaryti, tai bandykime tai padaryti bent pasienio regionuose, o tai labai sunku. Klausimas nėra nekyla iš e, pasienio regionų Slovakijoje ir e, e, Vengrijoje, bet dėl to, kad dviejų šalių sistemos skiriasi. Tos pasienio problemos atspindi tiesiog situaciją šalise. Ir mano pasiūlymas pranešė ir mūsų komitetui pirmiausia būtų pagalvoti apie detalės. Kaip sakė Lamberts, regionų komitetas turi prievolę nuolat stebėti į GTC gyvendinimą. Paskutinė, reikia paklausti regionų komiteto, kaip čia viskas veikia, ar jie reikia keisti tą sistemą po 20 metų ar ne. Tai pirma. Antra, Šiandien situacija kitokia negu prieš dešimt metų. Turime kelti klausimą, ko, kaip yra su pasienio zonomis siena tarp šengeno šalių ir ne šengeno šalių. Nes čia kalba yra apie laisvą žmonių judėjimą ir taip toliau. Kokia yra situacija Rumunijoje, Bulgarijoje ir taip toliau. Ar yra skirtumas tarp šengeno šalių ir ne šengeno šalių. Ir trečias klausimas, išvelgiant į Slovakijos kaip yra su eurozonos ir neurozonos šalių padėtimi. Ar yra skirtumo ar ne? Ar tas aspektas vaidina svarbu vaidmenį ar ne? Klausimas nėra, reikia plėtoti šias priemonės ar ne. Klausimas yra, kaip naudoti skirtingas priemonės skirtingose situacijose. O išvada turėtų būti, kad reikia daugiau lėšų skirti tiems tarpvalstybiniams regionams, nes tai yra tarptautinis ir europinis lygmo. O šiuo metu mes esame labai lengvame, e, žemame lygmenyje. Mums reikia stiprinti šią politiką, bet tam mums reikia detalių ir analizės. Kaip sakiau, šengeno, ne šengeno zonos, eurozonos, ne eurozonos ir dar periferinės, ne periferinės. Situacijos e, gali būti labai skirtingos, nors jos visos yra tarp valstybės. Taigi reikia daugiau detalių. Gal, ačiū. Galiu papasakoti visą istoriją apie e, sienas Šengeno ir ne Šengeno zonos ir taip pat ES viduje ir su išorė. Puikiai galėčiau papasakoti. Ponas Howard. Ačiū pirmininkė. 25 <clears throat> metai nėra jau tiek jau daug. Tam tikrą prasme nacionalinė valstybė dažnai egzistuoja daug ilgiau Ir žmonės, aišku, yra prisirišę prie jų. Reikia nepamiršti, kad dažnai kliūtis e, tarp valstybinės taip pat yra ir kultūrinės, ar be, be ekonominių, prekybinių ir teise, tai teisinių. Ir antra, e, aš kalbėjausi su žmonėmis lankydamasi Airijoje, kad jie puikiai supranta, kad atsiranda vėl kult, kultūrinės kliūtis ir skirtingos tradicijos. Gal žmonės iš Airijos geriau visą tai gali paaiškinti negu aš, bet <clears throat> Airijos pavyzdys yra didelės sėkmės pavyzdys, kaip, kaip kalbėjo ir ponas Vanistaroj. Dėl to kas atsitinka, kai panaikini labai aišku tarp aiškia tarp valstybinę kliūtį. Būtų klaidinga manyti, kad Airijos siena yra tobula situacija. Vis dar yra tarp valstybinių problemų, yra klausimų dėl tarpusavio kvalifikacijų pripažinimo ir taip toliau. O svarbiausias klausimas ateičiai, kaip jau ponas Olbricht e, užsiminė, nustatyti, E, kokioje situacijoje galima pasiekti daugiausia sėkmės. Ar tai yra tarpusavio pripažinimas, ar ryšiai, ar tarp valstybinių kultūrinių apsikeit ryšių skatinimas, ar bendradarbiavimas tarp regiono valdžios, kiekvienoje sienos pusėje. Tai yra svarbus klausimai. Jeigu skirsime daugiau pinigų regioniniai politikai, būtent tarp valstybinių aspektų, kur bus investuoti tie pinigai, kad būtų sulaukta geriausių rezultatų per trumpą laiką. Airijos klausimas yra galbūt yra šiek tiek perdėtas, nes jeigu atmeti karą, tai panaikini pačią didžiausią kliūtį ką, e, prekybai. Dar vienas dalykas dėl breksito. Pastaraisiais metais žmonės iš Kento vyksta į kalį sveikatos priežiūros paslaugų gauti, nes Kento infrastruktūra nesusidauroja. Aš tikiuosi, kad tai tęsis ir ateityje, bet e, daug svarbiau tais jūros sienai yra tai, kas atsitiks su e, sunkvežimių transportu ir srautu, kur tūkstančiai sunkvežimių pravažiuoja kasmet nenorėčiau komplikuoti pono Barnie e, gyvenimu, bet manau, kad šis klausimas turėtų būti jam labai svarbus jo darybose taip pat. Ačiū. Tai buvo šešėlinių ir redžio komiteto narių komentarai, o dabar prašau komisijos atstovą pono Ferreiro, regio generalinio direktorato atstovą. Prašom, ar turite atsakymus šios klausimus? Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Ačiū, ponė pirminkė, sunku atsakyti visus šios klausimus. Pirmiausia, padėkosiu komitetui už šios diskusijos surengimą. Mums jie atrodo labai labai svarbu, svarbi ir savalaikė. Ir noriu padėkoti ponui Hetmanui už e, jo pranešimo projekto e, rengimo pristatymą. Neįmanoma atsakyti visus klausimus. Pabandysiu atsakyti bent jau į daugumą, kurie buvo kartuojami daugiausia. E, vienas iš klausimų, kurį uždavė keli nariai kokį, kodėl būtent tam tikros temos keliamos, o ne kitos. Pavyzdžiui, kai kas klausia, kodėl migracija neįtraukta, kodėl aplinkosaugos politika neįtraukta. Problema yra ta, kad e, tarpvalstybinės kliūtis, problemos tarpvalstybinė bendradavimą iškyla kyla įvairiausiose teminėse srityse skirtingose vietose jos juntamos skirtingai, bet e, daugumoje tų teminių sričių, kurias galime identifikuoti. Ir neįmanoma iš karto kalbėti apie visas teminės sritis. Dėl šios priežasties, kaip pona Damato aiškiai pasakė, šis prieš šį komunikatą vyko išsamios viešos konsultacijos e, su suinteresuotomis pusėmis, su mokslininkais, stengiantis nustatyti, kokios dažniausiai juntamos yra problemos tarp valstybinę bendradarbiavimą. Ir po šių konsultacijų su tarpvalstybiniais regionais mes nustatėme tas dešimt temų, kurios pristatytos komunikate. Tai yra tos temos, kur dažniausiai prašoma veiksmų iš tarp valstybinių regionų, kur dažniausiai juntamos ir problemos. Ponas Hetman pateikė tris klausimus, konkrečiau galbūt keturias klausimus. Pirmasis buvo skirtas E, tai tuo klausimu, kuris išdėstas 3,2 punktą dėl esamų priemonių panaudojimo, sprendžiant problemas teisėkuros procese. Čia būtent toje dalyje, kur kalbama apie teisėkuros procesą. Čia klausimas yra, kaip įterpti teritorinio poveikio vertinimą į vidinį poveikio vertinimo procesą prieš priimant naujus teisės aktus. Tai, ką mes sakome čia, yra tai, kad kai e, rengiamas ES teisės aktas, parengiamasis darbas įtraukia E, poveikio vertinimą. Ir mes prašome, kad to poveikio vertinimo metodas turėtų būti sustiprintas, išplėstas, siekiant užtikrinti, kad būtų atkreipiamas dėmesys į konkrečias teritorijas. Ir kad tarp prasiminių poveikis tarp, tarp valstybės regionams būtų tinkamai įvertinantas prieš priimant teisės aktą. Nes, kaip jau buvo minėta, labai dažnai problemos iškyla dėl to, kad trūksta sudarinimumo, sudarinimumo tarp skirtingų teisinių sistemų. Todėl iš anksto reikia įvertinti poveikį e, pasienio regionams. Du konkretus klausimai buvo užduoti dėl e, konkurso siūlyti bandomosios projektus. Šis konkursas jau pradėtas, jis yra atviras ir mes kviečiame visas narės, visus narius pertikti šią informaciją jūsų savo valstybėms narėms. Šiame konkursame su, prašome siūlyti bandomosius projektus, e, siekiant spręsti konkrečias aiškias problemas tarp valstybinėse regionuose. Tuos projektus mes norime panaudoti, kad pademonstruotume, kad įtraukdami įvairius subjektus, panaudojant daugia pakopį įtraukimą, gali padėti išspręsti piliečiams kylančias problemas. Taip pat buvo paminėtas tyrimas dėl trūkstamų jungčių. Na, šis tyrimas jau ką tik baigtas, ką tik gavome galutinę versiją, tai yra praėjusią savaitę. Ir šis studija bus pateikta po būtinų techninių, techninių administracinių žingsnių. Ir čia galime pakomentuoti tai, kad surengėme seminarą būtent e, skirtą šiai studijai dėl Europos e, regionų ir miestų tinklo. Buvo užduota keletas klausimas dėl Europos teritorijų bendravimam grupių. Ar jų pakanka ar ne, ar, jų paka, ar reikia kažką keisti, ar valstybės narės nesinaudoja tuo. EGTC yra labai labai stipri priemonė, kuri buvo naudojama išspręsti e, įvairias problemas skirtingose vietose, bet jos panaudojimas priklauso nuo regioninių ir vietos subjektų. Europos institucijos parengė reglamentą, kad sukurtų priemonę, kurią panaudojant nacionalinės regioninės administracijos ir subjektai galėtų panaudoti sprendžiant problemas negalime priversti jų tą priemonę naudoti. Įdomu iš, pastebėti iš regionų komiteto e, ataskaitų, kad e, šios sistemos naudojimas didėja įvairiose sritise. Jau turime AGTC e ir universitetuose, kai jie bendradarbiavoja pasinaudodami šią priemonę. Turime didelę ligoniją pasienyje tarp Ispanijos ir Prancūzijos, kuri buvo pastatyta panaudojant EGTC ir aptarnauja gyventojus abiejose sienos pusėse. Ar to pakanka, ar reikia siekti daugiau? Vienas ryčių, apie kurią kalba komunikatas, yra kelių valstybių narių pasiūlytų pasiūlytos priemonės tolesni veiksmai, kurią pasiūlė Luksemburgas pirmininkavimas Europos tarp valstybinę konvenciją. Ir čia buvo pateiktas pasiūlymas, kuris buvo panašus į pono Olbrichto pasiūlymą. Man atrodo, kad čia pasakė tai ponas Olbricht. Atsiprašau, jeigu suklydau, kad turime sugebėti panaudoti sugebėti suderinti tarp valstybinių regionų taisyklės. Na, o ši konvencija sukurti teisinius pagrindus, leidžiančius valstybėms narėms, jų regionams e, ieškoti sprendimų, sudarinant tas taisyklės labai konkretiems atvejams, konkretiems atvejams, konkrečioms temams, konkretiems laikotarpiams. Na, dar vienas galbūt atsakymas. Buvo pateikti keli komentarai dėl išorės sienų, periferinių regionų sienų su trečiosiomis šalimis. Ar tos sienos nėra kartais pamirštos? Žinoma, tos sienos nėra pamirštos. Ir ten, aišku, yra kitokios problemos. Šis komunikatas nėra skirtas išorės sienams. Šis komunikatas nėra skirtas jūrų sienams, jis nėra skirtas ultraperiferiniams regionams. Kodėl? Todėl, kad ten problemos yra visiškai kitokios. Tai ne dėl to, kad tokiuose, tai yra tokių sienų nėra problemų. Taip, yra. Tiesiog problemas yra visai kitokios prigimties kaip e, ponas Hoiš klausė, kodėl turime problemą. Ponas Vanistelroj klausė, kodėl turime problemų. Ar turėdami visas sukurtas priemonės, galėtume tikėtis, kad tų problemų nebus. Ir būtent e, į šį klausimą ir bando atsakyti šis komunikatas kalbama apie tas problemas, kurios vis dar egzistuoja, nors galėjome manyti, kad jos bus iki šiol išspręstos. Na, jos nėra iki galo išspręstos. Studijos, kuriomis remiasi komunikatas, mini potencialų poveikį augimui ir darbo vietų kūrimui tose regionuose kokių reikėtų didesnių žingsnių ar svarbesnių elementų ateičiai. Šioje diskusijoje buvo minimas daugia pakopio dalyvavimo būtinybė. Būtinybė įtraukti regioninius ir vietos subjektus. Mes galime pasiūlyti priemonės, kad įtrauktume įvairius subjektus įvairiose sritise. Ir dar kartą pabaigai noriu padėkoti už šią diskusiją. Ji mums atrodo labai savlaikė ir reikalinga ir žinoma, mes esame pasirengę tęsti su jumis diskusiją įvairiais formatais, kokie be būtų reikalingi. Ačiū. Much, Hetman, Ačiū dabar žodis ponui Hetman. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pabaigai pasisakysiu. Uh, Aš pats taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai įdomią diskusiją. Manau, kad diskusijos metu išsakytos nuomonės parodė, jog pirmiausia reikia identifikuoti problemas ir skatinti sanglaudą pasienio regionuose, atsižvelgiant į specifiškumą jų. Aš e, be jokios abejonės sutinku, kad tradicijas, skirtumus, kultūrinius ir kitus e, reikia išlaikyti, tačiau e, reikia kasdieniam žmonių gyvenimui sudaryti palankesnę sąlygą. 150 milijonų gyventojų gyvena tokiuose regionuose Europos Sąjungoje. Aš labai džiaugiuosi ir pasakysiu, būtent tai norėčiau pabrėžti, labai džiaugiuosi, kad komisijos komunikate iš tikrųjų uh, E, pakankamais dėmesys skiriamas e, toms kasdienėms problemoms. Štai, pavyzdžiui, dializės atvejais sveikatos priežiūros centruose galėtų būti paminėtas arba švietimo galimybės. Aš labai džiaugiuosi, kad yra identifikuotos realios e, problemos. Na ir dar norėčiau uh, pritarti ponui Avimont. Jis sakė, kad reikia didesnio finansavimo tarp valstybiniams e, projektams po 20 metų. Taip pat e, kolega paminėjo, kad reikia sumažinti administracinę naštą, reikia didesnio supaprastinimo. Taip, taip pat labai svarbu tai yra, reikia mažinti administracinę naštą, nes tarp e, valstybiniai projektai labai dažnai susiduria su administracinėmis kliūtimis. Jie beje, tie projektai yra daug paprasčiau gyvendinami negu, kad, pavyzdžiui, ES programos skiriamos didesniam regionų skaičiui. Taigi tie, kurie dalyvauja tokių projektų gyvendinime, kolegė, kolegos tikriausiai esą toki, es, yra tokių. Um, pavyzdžiui, jeigu yra du regionai Įsivaizduokime, ar trys regionai ir trys skirtingi e, įstatymai konkursų viešųjų pirkimų srityje. Taigi, labai sudėtinga tokiams sąlygomis dirbti, reikės paprastinti tas sąlygas. Taip pat buvo paminėtas Brexitas. Taip, labai e, įdomus klausimas ar valstybiniam bendradarbiavimui čia kilsantis bus. Aš galbūt neaptarinėsiu dabar išorės sienų problematikos. Aš tiesą sakant, pats esu iš regiono, prie kurio kaip tik už sienos yra ir Ukraina, ir Baltarusija. Aš pats kasdieniškai susiduriu su tomis problemomis, tačiau šis pranešimas nebus apie tai, nes mes rengime pranešimą apie komisijos komunikatą, bet taip, vieną dieną reikės ir šias problemas spręsti. Na ir dar keletas svarbių dalykų. Ponas Van Nistelrojus sakė, kad reikia pasimokyti iš pastarųjų 20, 20 metų patirties. Taigi dabar e, kokybiniai pokyčiai tose regionuose. Tose regionuose reikia pas, pasimokyti iš tokių projektų gyvendinimo 25 metų patirties. Na ir galiausiai kolega Olbrecht dar kai ką paminėjo. Didžioji dalis problemų susijusių su pasienio regionais yra susijusios su priežastimis, kurios lypi kitur kažkur tai pavyzdžiui, teisės nuostatų harmonizavimo srityje Mums labai dažnai juk reikia tiesiog žaliosios šviesos iš centrinės vyriausybės bei valios bei geronoriškumo suprasti, bandant įsigilinti į pasienio regionų problemas. Pirmininkė, ačiū. Mes lauksime jūsų pranešimo projekto e, teksto gegužės mėnesį ir kartu su teritorinio bendradarbiavimo bei tarp valstybinio e, bendradarbiavimo pareigūnais aptarsime šias problemas. Taigi šiandienos darbo tvarkės klausimus mes jau išnagrinėjome. Noriu tik tai priminti, kad rytoj vyks streikas Bruselėje. Taksi vairuotojų streikas tai yra. O mes 9 val. pradėsime posėdį nuo balsavimo. Taigi siūlyčiau pasiskaičiuoti gerai, kiek jums laiko reikės atvykti iki parlamento. Na, o dabar posėdį baigiame paprašysiu salėje e, pasilikti koordinatorių ir paprašyti jų e, dabar pasakyti man, ar galima toliau tęsti darbą su koordinatoriais be pertraukos. Taigi dabar vyks koordinatorių posėdis, o tie, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, dabar galėtų išeiti iš salės. Dėkuoju.